So, good morning, everybody. It's a pleasure welcoming you. Labas rytas visiems, džiugu Jūs pasveikinti. Nors Belgija ir nelabai džiaugiasi, bet gal prancūzų kolegų irgi nematau, jie turbūt švenčia vis dar. Kroatijos draugų irgi nematau, turbūt jie ruošiasi. Taigi visų pirma, darbo tvarkės tvirtinimas, ar būtų kokių pastabų darbo tvarkė tvirtinama? Du pirmininko pranešimai. Visų pirma. Ver... Pradžioje darbo vertėjai norėtų padaryti pranešimą ir pasakyti, kad šiandien yra 36 mūsų protesto veiksmų diena. Mes protestuojame prieš nesubalansuotas, vienašališkai primestas e, mums darbo sąlygas. Dėl to protesto vardan dirbsime neilgiau, kaip numatyta darbo atvarkė. Dėkoju. Dėl daugiametės finansinės programos sektorių situacijos pagal 54 taisyklę buvo susitarta, kad bus 15 taisyklė taikoma, toliau buvo susitarta, kad 53 plus taisyklė buvo, bus taikyta, toliau bendra rinka, Europos statistika, susitarta, kad įtriekon raštas bus paruoštas pagal prašant 55 taisyklės, kadangi abu komitetai yra paliečiami šių pasiūlymų pirmininkų suiga patvirtino rekomendacijas kad ekon turi gauti 54 taisyklę, tai yra išskirtinė pasidalyta kompetencija. Dabar paskirimai bendra vertybių. E, bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema e, laisvanoriškas atbulinis mechanizmas, jo taikymas, teikiant tam tikras prekes ir paslaugas, pranešimą rengs EPP, akcizas alkoholiniams gėrimams, GUE, kom, prekių judėjimo stebėsenos, e, kurios apmokestinamos e, akcizų kompiuterizavimas, e, biuras rengs pranešimą, akcizas bendrė sutarimai guoja, e, administracinis bendradarbiavimas akcizo mokesčio srityje susijęs su elektroniniu registru APP, PVM e, e, sistema ir prekybos apmokestinimas tarp valstybių narių APP, reformų paramos programos įkūrimas, Alde rengs pranešimą šiuo klausimu, toliau uh, Europos investicijų stabilizavimo funkcija, 55 taisyklė e, socialdemokratai rengs pranešimą, 55 taisyklė Invest EU programa socialistai, pasiūlymas dėl parlamento ir tarybos reglamento e, įsteigiantis fiskalis programą skirta bendarbiauti mokesčių sitie žalieji, rengs pranešimą tarybos reglamentas keičiantis reglamentą 2151588 15 e, metų Liepos 13 dienos dėl 107 ir 108 starties straipsnių straipsnių taikymo tam tikroms horizontalios valstybės pagalbos kategorijoms. EKR rengs pranešimą, pasiūlymas tarybos reglamentui keičiančiam reglamentą 155389 dėl vienodų sustarimų renkant nuosavus išteklius iš PVM, nerengsime nuomonės šio klausimu. Pasiūlymas tarybos sprendimui dėl nuosavų išteklių sistemos ES, socialistai rengs pranešimą. E, plastiko gaminių poveikio aplinkai mažinimas ENF, bendros nuostos dėl Europos regionės plėtros fondo, socialinio fondo plus, Anglodos fondo, Europos e, jūrininkystės ir e, žuvininkystės fondas ir finansinės taisyklės dėl prieglopščio migracijos fondo, vidaus saugumo fondo, E, sienų valdymo vizos priemonės. EPP šio klausimu rengs pranešimą. Taip pat yra e, pateiktas pasiūlymas dėl kompetencijų pasidalymo. Ir pasiūlymas, kitas klausimas, pasiūlymas dėl Europos parlamento tarybos reglamento, e, dėl bendrosios rinkos programos konkurencingumo įmonių programos, EKR rengs programą, taip pat Europos semestras e, ekonominės politikos koordinavimui, metinė augimo apžvalga 2019 metai, pranešimas šiuo klausimu rengs EPP. Dėl breksito neturiu jokių pranešimų. Ekon delegacijos šių metų antrą pusmetį Kinija koordinatoriai buvo informuoti paskelbti, kad e, Nacionalinio liaudės kongreso finansų ir ekonomikos komitetas e, lauks misijos e, mūsų rugsėjo mėnesį. 3 EPP, 3 socialistai, skaitant pirmininką, vienas EKR, vienas ALDE atstovas vyks. TVF e, susitikimas Balija, 3 EPP, 3 socialistai, skaitant pirmininką, 1 EKR ir 1 Aldė atstovas vyks Italija. 4 EPP, 4 socialistai, skaitant pirmininką, 1 EKR, 1 Aldė narys. Ekonominė valdysena. Ekonominis dialogas su Ispanijos finansų ministru buvo sutarta pakviesti Ispanijos finansų ministrą e, ekonominiam dialogui šiuo metu antrą pusmetį susitikimas su nacionaliniais parlamentais dėl šalims skirtų rekomendacijų. Koordinatoriai patvirtino, kad šis renginys vyks spalio 9 dieną. Peticijos nepateikta jokių pastabų dėl informacijos, dėl klausimo žodžių, dėl fatka ir dėl e, pasiūlymo rezoliucijai, kurį parengė peticijų komitetas. Dar pranešimai. Savo iniciatyvą rengiamas pažymės dėl Europos investicijų banko. E, pirmininkas nusilaiška e, komitetų pirmininkų suėgai e, prašoma leidimo pagal įprastą procedūrą, suteikti leidimą renkti tokį pranešimą. E, ir atnaujinta programa misijos į Vašingtoną, New Yorką bus e, nusiusta koordinatoriams po šio sustikimo. Kitas pranešimas - Bulgarijos E, finansų ministras atvyks 12 Liepos į mūsų komitetą, trumpai pasikeisime nuomonėmis, tas numatyta darbo tvarkė, kaip matėte, nesažininkas pardavimas po e, svarstymo viešojo birželio 19 dieną buvo sutarta pateikti klausimai, kurie atsakoma žodžiu. Klausimas bus skirtas komisijai ir tarybai. Dėl nesažiningo pardavimo finansinių produktų niekas neprieštaravo pirmininko žodiniam pareiškimui šiuo klausimu. Ir vis tik tai nesutik, sutarėme nerengti specialaus sustikimo su tyrimo šio klausimo autoriais, kadangi trūksta laiko. Nuomonės dėl e, teisės taikomas tačių šalių poveikiui įvairių pretenzijų priskirimui mes nerengsime nuomonės. E, kiti klausimai. E, peržiūra, laiškas dėl mokumo 2 deleguotojo akto bus e, nusiųstas komisijai ir dėl Graikijos e, statistikos organizacijos vadovo e, bus laiškas išplantas koordinatoriams jo projektas. Ir šis klausimas buvo iškeltas birželio 25-26. Vertėjai ketina imtis tam tikrų veiksmų, mes detalių nežinome, bet e, mes suprantame, kad bent jau e, vertimas į penkias pagrindinės kalbas bus užtikrintas. Trečias klausimas - e, peržiūra deleguotojų aktų ir gyvenimo priemonės. Tai yra ketvi, 40-asis jau susitikimas, tam tikros metnės, galime pasidžiaugti tuo. Uh, Kaip žinia, mūsų komitetas daug e, dėmesio skiria savo priežiūros e, galių įgyvendinimui ir e, šiandieną mes kalbėsime apie lyginamųjų standartų reglamentą. Nuo šių metų sausio pirmos įsigaliojo taisyklės taikomos subjektams, kurie rengia lyginamosius standartus, tačiau reikia dar patvirtinti antrojo lygio priemonę susijęs su reguliavimo ir įgyvendimo techniniais standartais. Norėčiau pasveikinti Tilmaną e, Liuder, kuris e, atstovauja FISMA generaliniam e, direktoratui. Jisai vadovauja vertybinių popierių rinkų skyriui, taip pat Jakubą Mikalika, kuris atstovauja esmai. Aš norėčiau pakviesti Jūs pakalbėti, nekalbėkite, prašau, ilgiau negu penkias minutės ir paskui išklausysime kolegų. Siūlau, kad pradėtume nuo komisijos atstovo, o paskui esmos atstovas pasakys pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Prašom, ponė Liūdė. Žodis jums. To... Labai ačiū. Labas rytas. Šiandien norėtume pateikti dešimt reglamentavimo standartų pagal lyginamųjų standartų reglamentą. Tai yra priežiūros funkcija, kontrolės priemonės, pateikti duomenys, metodologija, skaidrumo reikalavimai. O svarbiausią dalyką, nu, kaip noriu paminėti, Elgesio kodeksą kartu yra papildomas kriterijus reikšmingiems lyginamiesiems standartams ir trečių, trečiųjų šalių mm, būtent administratorių e, pareigos. Šitie standartai yra labai sudėtingi susijęs su pirminiuose aktuose numatytais reikalavimais. Tad esma šiame kontekste nuveikė tikrai puikų darbą, atsiuntė tokius lyginamosius standartus ir juos galima jau priimti, iš esmės nekeičiant. O pakeitimai, kurie siūlomi, tai redakcinio pobūdžio ir mūsų galva tie pakeitimai nekeis, nepakeis esmos pateiktų e, lyginamųjų standartų esmės, tad formuluotės pakeistos, o esmė nepakito. Dar e, gaila, kad e, reikėjo ilgai laukti, kol galima, bus galima tvirtinti lyginamosius standartus, nes buvo įvairių trikdžių. E, tiesiog e, reikėjo laiko tam, kad būtų galima paredaguoti tuos standartus, nepakeičiant esmės. O dabar vertimas toliau laukia. Reikės e, išversti visus tuos reglamentus reglamentuojamus techninius standartus į ES kalbas. E, taip, čia buvom kritikuojami, kad vėlai tai buvo pateikta, mes e, tiesiog kalti dėl to, bet e, kita vertus matom, kad vertimo raštu tarnyboms didžiulis darbas teko, jie dabar atsilieka, bet kita vertus tie standartai yra labai svarbus. Pradžioj sakiau, pirmojo lygio teisės aktuose e, jie jau aiškiai įvardyti. Tad dabar nesileisiu į e, esmę, o apie tai, apie detalės pakalbės e, kolega iš ESMA. Ačiū, ponė Liuder, toliau ESMA atstovas, ponas Michalek. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Ačiū, kad pasikvietėt mane į šį posėdį tam, kad būtų galima pakalbėti apie lyginamosius standartus pagal uh, reglamentą. ESMA uh, nu, pateikė tokius lyginamosius standartus tam, kad būtų galima pasiekti teisėkūros subjektų tikslus. Tad dabar, kas buvo nuveikta? ESMA Europos komisijai uh, pateikė 11 e, techninių standartų, tai buvo praėjusių metų kovo mėnesį ir papildomą dar e, skaičių standartų pateikė. Pateikė e, detaliai šituos standartus dar 2017 metų birželio mėnesį. Ir po to ekon sekretoriatas pateikė papildomos informacijos. Dabar dėl tikslų E, susijusių su e, BMR pirmo e, tikslo. Tai standartai siekti tam, kad būtų galima užtikrinti lyginamųjų standartų skaidrumą, jų patvirtinimo procesą ir kartu atskiriami reikšmingi ir nereikšmingi standartai E, tam, kad būtų galima e, vėlgi kalbėti apie administratoriams e, taikomus režimus. Nes iki tol buvo vėlgi rizikos, kad BMR nebus tinkamai įgyvendinamas ir dabar esame. Ir po to, kai buvo pateikti techniniai standartai, tai esma ir toliau dirbo tam, kad būtų galima geriau įgyvendinti reglamentą trečio lygio priemonės. Tai esmo paskelbė gairės e, dėl administratoriams skirtų reikšmingų lyginamųjų standartų. Ir čia e, gairės tikam, skirtos tam, kaip e, administratoriai turėtų taikyti tuos standartus susijusius skaidrumu, metodologija, kartu metodologija trečiųjų šalių pateikėjų atžvilgių. Ir esma dabar laukia, kol tie reikšmingi lyginamieji standartai bus paskelbti mm, bendryjų žurnale. Toliau dar trečio lygio priemonės nuo 2017 metų e, E, ESMA paskelbė papildomus e, standartus tam, kad būtų galima įtvirtinti bendrą priežiūros, e, priežiūros lygį, kartu tam, kad investuotojai ir kiti rinkos dalyviai gautų tinkamos informacijos. Be to, šių metų jau sausį esma pradėjo uh, E, paskelbė e, administratorių ir trečiųjų šalių lyginamųjų standartų registrą. Tad e, rinkos dalyviai galės naudotis tokiais standartais, jeigu ar administratorius, ar standartas įtrauktas į registrą. Ir dabar e, jau paskelbtas tas registras tinklalapyje, jame yra užregistruoti 14 administratorių, bet kaip mes įsivaizduojam, iki metų pabaigos e, administratorių skaičius turėtų padvigubėti. Ir galiausia, trys lyginamieji standartai įtraukti į vadinamųjų kritinių ES komisijos e, Euriboro lyginamųjų standartų sąrašą. Pirmas sąrašas tai Euribor ir Eonija, E, pirmininkauja Belgijos FSMA, antras prižiūri Libor ir Britų FCA prižiūri tą. Kartu ESMA dalyvauja tuose struktūruose. Ir dabar esma, e, e, esmos dalyvavimas užtikrina tam, kad taisyklės būtų įgyvendinamos vienodai. Tad esma 2017 metais jau paskelbė E, tam tikrą metodologinį pagrindą tam, kad būtų galima suderinti taisyklės. Be to, 18 metų vasarį esame kartu su e, Europos Centriniu banku, Europos komisija ir Belgijos FSMA e, sudarė mm, darbo grupę skirtą nerizikingoms palūkanų normų, normų klausimams dirbti. E, Ir dabar ta grupė e, susitinka šiandien Frankfurte. Darbo grupė pradėjo konsultacijas 18 metų birželio 21 dieną tam, kad būtų galima nustatyti alternatyves e, palūkanų, nerizikingas palūkanų normas. Ir kartu pasitelkdama e, čia pasitelkė, pasitelkti du privatus Mm, privatus skolinimo e, kartų normos iš privataus sektoriaus ir viena iš ECB. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Karolindikai, mūsų darybininkų komanda dabar. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisija esmė už tai, kad atėjote pas mus, kad galėtume pakalbėti apie lyginamų indeksų reglamentą įsigaliojus e, sausi mm, e, šiam teisės aktui dabar nacionalinės institucijos privalo taikyti e, įgyveninti šį naują teisės aktą yra tradiciniai režimai, aišku, ir yra sudaryta galimybė sklandžiai viską įgyvendinti e, lyginamųjų indeksų teikėjams. Nuo įsigaliojimo jau praėjo e, virš šešių mėnesių, taigi dabar laikas yra jau perėti prie galutinių gyvenimų priemonių ir užtikrinti, kad reglamentas veiktų visiems rinkos dalyviams. Visų pirma, noriu kalbėti apie uh, Lyginamojo indeksų reglamento gyvenimo priemonės esmą pateikė komisijai kovą ir birželį 17 metais paskutinės priemonės. Tai yra daugiau kaip prieš metus. Ir tai yra daug daugiau nei 3 mėnesiai, kurie yra numatyti reglamento 10 straipsnį. Aišku, mes girdėjome komisijos pasiūlymą, bet aš norėčiau išreikšti savo nusivylimą dėl tokio vėlavimo, ypač atsižvelgiant uh, į tai, kad um, nuo esmos pateikto projekto lab, nukrypta labai nedaug. Taip pat yra pateikti uh, uh, techninių standartų projektai tam, kad valdyba galėtų peržiūrėti juos ir aš noriu padėkoti už tai. Kaip jau sakiau, nukrypimas nuo, uh, uh proje, nuo planuotų priemonių yra labai, ką siūlė esma, yra labai nedidelis, tačiau komisijos požiūris yra labiau ribojantis. Pavyzdžiui, uh, vietų atsižvelgti ar įtraukti yra pasakyta įtraukti pirmame straipsnį, punkt, ketvirtam punkte, kur yra priežiūra RTS reguliuojamų techninių standartų. Aš tikiuosi, kad komisija tai atsižvelgs ir paaiškins, kokios yra priežastis to, kad vos po dviejų e, mėnesių nuo techninių standartų į. į, į, į įsigaliojimo yra tokie pakeitimai teikiami. Taip pat nerimavome dėl to, kad trūksta aiškumo dėl apibriešių naudojimo, dėl reguliuojamų duomenų lyginamų indeksų. Yra žodžiai entirely ir directly trečiam straipsnį, toliau dešimtas straipsnis. Uh, Ir e, pirmo lygio teksto ribotas interpretavimas gali lemti, kad tai, kad lyginamųjų indeksų pritaikymas bus nedidelis ir tai kainuos brangiau ir tai turės poveikio Europos finansinėms rinkoms. Mano nuomonė, tai netitinka taikomų reikalavimų e, dėl uh, lyginamųjų indeksų. O trilogija buvo sudarytas sutarimas dėl to. Mes norime toliau dalyvauti diskusijose ir ieškoti sprendimo, kad būtų galima išvengti teisinio netikrumo ir poveikio Europos finansinėms rinkoms turi būti aiškiai pasakyta, kad reguliuojami lyginamieji indeksai turi būti taikomi rinkose, taip pat ir MIFID 2 reglamentai užtikrina, kad duomenų kokybė būtų nekvesionuoma, aiški ir kad priežos institucijos galėtų imti sankcijų, kuomet yra piknaudžiavimas. Mes galvojame, kad pirmo lygio pakeitimai yra primtiniausias e, sprendimas tam, kad būtų galima užtikrinti reglamento, koks buvo parengtas teisės aktų lydybos procese integralumą. Pakeitimas ne, neatspindėtų teisės aktų leidėjų ketinimų ir netiesiogiai duomenų pateikimo įtraukimas e, lyginamų indeksų e, e, e pateikimą turi būti pakeistas. Aš žinau, kad terminai galioja kiekvienam klausimui, kuris tai, sprendžiamas komitete, tačiau, aišku, turi būti įmanoma bent iki sausio pirmos susitarti 20 e, metų bent dėl vieno iš jų. Jeigu atsitiktų taip, kad tie klausimai vis tik neužbaig, nebūtų užbaigti spręsti iki e, laiku, aš raginu esmą pataikyti visas turimas priemonės, per pirmo lygio e, reglamentą. Tai būtų pagrysta, tai atitiktų teisės akto leidėjų keitinimus ir būtų užtikrinta, kad Europos rinkos būtų paveiktos tik tai tiek, kiek reikalinga, kad būtų užtikrintas rinkų stabilumas. Aš tikiuosi, kad kolegos ir komisija parems mano tokį požiūrį. Ir galiausiai mane neramina Euribor reformos e, terminas ir perėjimas numatytas, e, pereinamojo laikotarpio priemonės e, nustos galioti 20 sausio 1 ir gali būti, kad nebus alternatyvų iki to momento rasta Eonija. Dėl Euribor reformų, kokia yra komisijos pozicija dėl terminų, ar tikrai jie pagristi, uh, kaip bus galima išvengti rinkos iškraipimo, kas gali paveikti didžiulį kiekį e, sutarčių, kuriem taikomi išilginami indeksai. Ir pabaigai noriu pasakyti, sveikinu įgyvenant šias priemonės, laukiu e, vaisingo bendarbiavimo dėl likusių klausimų pagal ginamųjų indeksų reglamentą. Much, uh, Caroline. And... Ačiū, Karolin. Dar iš Rozatė papavardu dabar. Dėkuoju, pirmininkė. Kolega Liudekas Nermajeris yra mūsų šešėlinis pranešėjas, bet šiandien jis negaliu atvykti, atsiprašo ir paprašė, kad aš informuočiau komitetą apie jo nuomonę. Jis pritarė pranešėjai, pritarė jos pastabams, jis taip pat norėtų padėkoti pranešėjai už darbą e, šiuo labai techniniu klausimu. Ji paveldėjo iš e, kito kolegos Koras Van. Kolegės Van, no... Van Juenhausen. Dėkuoju dabar Hodas Fernandės. Dėkuoju pirmininkė. Iš tiesų, e, per daug laiko galbūt jau praėjo, kolega iš komisijos apie tai kalbėjo, kad jau per daug užgaišome rengdami skirtingas priemonės teisėjų kuros komisija jau turėjo jų anksčiau imtis aresmą. Ir mes jau beveik trejus metus uh, laukime, kol galutinai bus patvirtintas šis tekstas. 2014 metų pradžioje aš kandidavau rinkimuose tuo metu, kai sudėtinga buvo situacija ne tik Ispanijoje, bet ir visoje Europoje. Uh, dėl to, kad išgyvename labai rimtą e, bankų finansų krizę ir dėl to, kad daug finansų institucijų taikė labai įdingą praktiką. Anksčiau daugybę metų buvo manipuliuojama e, lėšomis ir dėl žmonių pajamos paskui dingo dėl to, kad buvo neteisėta taktika gyvendinama. Ir e, ne, reikėjo reglamentuoti tokią praktiką neteisėtą. Buvo tam tikri teisės aktai, bet jie nereglamentavo visko. Reikėjo užtikrinti švarų, skaidrų valdymą, valdyseną. Ir reikėjo e, labai aiškių indeksų, bet tuo metu visiškai tai buvo nereglamentuojama. Aš, kai buvau kandidatas į Europos parlamentą, įsipareigojau siekti, kad Euribor, e, Libor ir bet kokių kitų subjektų manipulacijos e, baigsis, kad aš sieksiu užtikrinti tai, kad mes turėsime reglamentą, kuris užtikrintų skaidrumą, kad būtų galima išvengti tokio elgesio nederavimo ir parlamentas e, svarstė e, šį pasiūlymą ir taryba ir prieš maždaug metus susitarė galiausiai parlamentas ir taryba dėl priemonių, kurios apribotų galimybę e, manipuliuoti tokiems subjektams kaip Euribor, kurie yra tokie svarbus, bet matome, kad nežiūrint pasiektų sutarimų, niekas yra nepadaryta. Mes per nereik ilgai gaištame taikydami e, skirtingus deleguotosius aktus, e, taip pat e, reglamentą standartų ir kita vertus pati pramonė priešinasi tam nenori pereiti prie e, indeksų, kurie yra numatyti reglamente ir matome tą vykstant su Euribor ir e, komisija, taryba, Europos parlamentas, e, agentūros, visos institucijos priežiūros nebegali toliau toleruoti tokios situacijos. Ir dėl to aš norėčiau akcentuoti šiandieną, kai kalbam apie priežiūrą, pasakyti, kad mes turėtume tikrai greičiau taikyti sprendimus būtinus tam, kad reglamentas e, galiausiai e, pradėtų veikti. Norėčiau paminėti straipsnį dėl e, lyginamųjų rodiklių, dėl duomenų reguliuojamų dėl to kilę, kilę yra tam tikrų abejonių e, tekste, kuris patvirtintas. Reikia pasakyti, kad re, e, reikia užtikrinti, kad lyginamieji standartai būtų tvirtinami vadovantis būtų uh, labai aiškiai apibrėžiami, reglamentuojami. Ir, e, ir tie standartai, kurie rengiami pagal standartus, e, parengtus pagal reguliuojamais duomenimis, e, turi būti labai aiškiai apibriežti, kad nebūtų galima jais manipuliuoti, kaip kad yra dabar. Dėl to e, reikia, kad atitinkamai veiktų priežios institucijos ir turime aiškiai pasakyti, kad lyginamieji indeksai, kurie, kuriuose naudojami reguliuojami duomenys, galbūt neturi būti taip prižiūrimi stipriai. ir e, kitus indeksus reikia priskirti bendrosioms normoms, kaip kad nustatyta reglamente. Kol kas matome, kad trūksta iškumo, yra teisinių abejonių. Ir Ir gali būti taip, kad atsiras labai daug lyginamųjų indeksų, kurie bus parengti naudojant reguliuojamus duomenis. Aš nenorėčiau, kad taip atsitiktų ir aš šiaip norėčiau turėti galimybę galiausiai pasakyti piliečiams, kad nemanipuliuojama yra Euribor, Libor e, indeksais ir kad e, iš tikrųjų nelabai nesunku yra išspręsti dabartinės problemas, jeigu mes iš tikrųjų būsime nusiteikę bendradarbiauti deramai. Nematau nei žalių, nei jų atstovų, nei FD. Ir niekas nenori daugiau pasisakyti, tai tuomet grįžtu prie institucijų komisijai vėl steiksiu žodį ir esmai. Prašom, komisijos atstovų žodis. Dėkoju. Buvo pateikta keletas klausimų ir aš pabandysiu juos atsakyti. Svarbiausias tikriausiai buvo reguliuojami, e, reguliuojama duomenų indeksai. Mes e, atlikome tyrimų ir žinome, kad septintas trilogas vyko E, šiame procese dėl lyginamųjų indeksų 15 metais ir tuo metu Europos parlamentas e, pareiškė, kad norėjo praplėsti apibrieštis tam, kad būtų galima įtraukti tarpininkus. Taryba pasipriešino tam ir buvo pasakyta, kad tarpininkai nėra reguliuojami subjektai, reglamentojai subjektai ir dėl to nebuvo siekiama įtraukti juos. E, komisija taikė, siekė sutaikyti skirtingas nuomonės ir teigė, kad uh, APA e, bus įtraukta, o kitkam bus e, taikoma išimtis. Tai buvo griežtas kriterijus ir tuo metu ir taryba pritarė jam. Ir buvo pasakyta, kad jeigu veikia tarpininkai, tai jie taip pat e, bus tinkami duomenų šaltiniai, nes jie susiję su patvirtintais skelbimo informacijos susitarimais. Galima pasižiūrėti vėl į tą kompromisą. Prisiminkite, kas vyko per tą trialogą. Buvo išsakyta tam tikros e, tikras e, skeptiškas požiūris, kad tarpininkai gali pradėti manipuliuoti duomenimis. Mes e, pasakėme, kad suvokėme problemą, kad pirmajame lygmenyje dėl to atliksime tam tikrus pakeitimus tam, kad būtų galima pasiekti teigiamų rezultatų. Ir aš noriu pasakyti, kad e, reguliuojamųjų duomenų lyginamasis indeksas yra susijęs su e, reguliuojamo subjekto teikiama informacija, e, bet atsiranda nereglamentuojami tarpininkai viduryje. Ir E, taip pat, kaip minėjau, veikia APA, tie vadinami, ir mes šiaip esame pasirengę jums padėti, e, teikti informaciją šiuo klausimu veikės. Dėl priežiūros mes e, numatėme būtinybę atstovauti kitoms, e, kitiems subjektams tai susijęs su gera valdysena. Kaip pranešėja paminėjo, reikėtų įtraukti tuos subjektus, kadangi tai yra elementai, kurie, e, ar subjektai, kurie e, teikia duomenys, yra pagrindiniai duomenų teikimo subjektai ir reikia užtikrinti sistemos vientisumą. Tie, kurie e, teikia informaciją apie turto vertę, yra labai svarbus veikiai, tai yra susijęs su gera valdysena. Ir dar vienas dalykas - Eonija ir E, jų Euribor. E, yra bendra darbo grupė, keletas institucijų e, dirba joje, įskaitant Belgijos priežios instituciją, kuri atsakinga už jaunį ir Euribor, taip pat ECB, ESMA ir Europos komisija. Ši darbo grupė ieško alternatyvų, ieško galimybių užtikrinti nerizikingas normas Eonija, Euribor, galvojama, kaip e, užtikrinti didesnį saugumą ir e, galvojama apie leidimą e, tiems dviems lyginamiesiems standartams ir esma remia tokią nuomonę ir pranešėja, bet numatytas ir iki 10 metų sausio pirmos pereinamasis laikotarpis, taigi turime laiko spręsti šiai problemai. Sieksime, kad e, nebus problemų tvirtinant šiuos lyginamosius standartus ir per e, pernamai laikotarpį galima e, imtis tam tikrų veiksmų be leidimo, bet šis laikotarpis baigėsi 10 metų sausio 1 dieną. Darbo grupė sprendžia šiuos klausimus ir aš norėčiau pasakyti, jog šių metų iki pabaigos ir visais 19 metais mes e, gilinsimės į šį klausimą ir taip pat priežios institucijos, kurių užduotis yra suteikti leidimą e, tam tikriems standartams, taip pat sieks dirbti. Yra ir kitos priemonės numatytos. Mes sieksime įsigilinti į situaciją ir užtikrinti e, geriausią praktiką ir pasižiūrėti, ar reikia kažkurį iš tų lyginamų indeksų pakeisti. Dėkuoju dabar esmos atstovas. Norite ką nors pasakyti? Prašome, ponė Michalik. Dėkui, pirmininkė. Labai trumpai reguliuojamų duomenų lyginamieji indeksai ir esmos vertinimai. dėl trečiųjų šalių e, renkant duomenis įtraukimo. Mes esame įsakę savo nuomonę. Dabar pirmas straipsnis, pirma dalis 24a. Jeigu gaunami e, duomenys iš trečiojo šalies paslaugų teikėjo, tai yra duomenų pardavėjo, e, reikia sudaryti sutartį su tokiu duomenų teikėjo ir dešimtame reglamento straipsnėje apie tai kalbame. Ir tokie lyginamieji standartai gali būti laikomi reguliuojamų duomenų e, standartais arba indeksais. E, dabar e, tas klausimas yra aptartas pirmajame lygmenyje, yra tam tikros formuluotės. Ir mes E, seksime situaciją ir e, žiūrėsime, ar bus keičiamas tas pirmas lygmuo ar ne. Labai ačiū. Ir galiausia mūsų pranešėjas. Praneš. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pran... šešėliniams pranešėjams, esmos atstovui už klausimus Pritariu e, pono Fernandeso komisijos atstovo pastaboms, mes e, tikrai glaudžiai palaikom ryšius dėl kritinių vadinamųjų lyginamųjų standartų. Mes norėtume užtikrinti, kad nebūtų trūkdžių e, finansinių rinkų veikime ir mes dabar tą stebėsim atidžiai per ateinančius mėnesius. Tad tokią išvadą galiu padaryti išklausiusi diskusijos. Labai ačiū. Tad dabar baigiam aptarinėti šį klausimą. O toliau pereisim prie kito darbo tvarkės punkto 10 val. Tad dabar skelbiu trumpą pertraukėlį iki 10 val. So, hello everybody, we continue. Sveiki visi, tęsėme posėdėje. Norėčiau dar padaryti vieną pareiškimą, priminti jums, kad Kon e, NB trilogas vyko dėl Europos bankų tarnybos ir e, esmos perkel... Atsiprašau, EPSOS perkelimo. Buvo priimti sprendimai ir parlamentas e, dalyvavo parenkant Europos agentūrų vietą, bet kol kas e, galutinio sprendimo nepriimta. Ieškosime, e, sieksime naujų įgaliojimų, kad būtų galima kaip galima greičiau baigti dėrybas ir kad galėtume išspręsti šį klausimą ir labai daug ko tikimės iš pirmininkaujančios Austrijos. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, reglamentas e, keičiantis regla, kuriais iš dalies, kurie iš dalies keičiami reglamentai, kuriais įsteigiamos Europos priežiūros institucijos ir reglamentai dėl finansų rinkų. 109320, 109420, 10952010, 3452013, 3462013, 6002014, 2015 760, 2016-1011 ir 2017-1129. E, Kalbėsime apie priežiūros įstaigos e, reformą. Abu pranešėjai dalyvauja posėdėje. Pateikta yra projektai darbo dokumento. Pradėsime nuo pranešėjų ir e, nuo didesnės frakcijos atstovo e, Burkhard Balts. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos. Pirmininkas e, pasakė, ką tik, kad rengiamas e, pranešimo projektas vakar vakare turėjome pateikti šį projektą. Aš noriu atsiprašyti savo ir e, pranešėjos be e, vardu, kad nespėjome visko padaryti. Dirbome iki paskutinės minutės, labai e, sunkiai vyko tarpusavėje darybos. Pateikėme jau pirmąjį dokumentą, trys pasiūlymai ir e, siekime peržiūrėti dabartinius teisės aktus. 300 maždaug puslapių yra tuose dokumentuose ir e, dirbame e, toliau ir esame šiek tiek toliau pažengę negu taryba. Bet nesugebėjome susitarti iki galo, tikriausiai pamatysite tą iš e, pirmojo svarstymo dokumento, bet e, pasakysiu, dėl ko sutarėme. Pirmiausia, dėl priežiūros įstaigų mes sutarėme, kad proporcingumo principą reikėtų stiprinti, galvojant apie priežiūros įstaigų vaidmenį. Tai būtų bendras toks reikalavimas ir mes norėtume, kad tai atsispindėtų reglamente. Mes taip pat norėtume e, matyti priežiūros vadovą priežiūros institucijoms e, verslo modelį, riziką institucijų. Tie dalykai turėtų sulaukti kur kas didesnio dėmesio. Proporcingumas toks tvarka turėtų būti vienas iš peržiūros dokumentų kriterijų. Mes taip pat manome, kad dviejų trešdalių dauguma e, neturėtų būti privalomas reikalavimas priežiūros institucijoms. E, atskirų atstovų turėtų pakakti. Taip pat Mes norėtume gilintis į priešios institucijų vykdomasias struktūras. SSM, SRB yra e, jau daugiau pasiekę ir mes norime e, įveikti tam tikras problemas susijusias su priežios įstaigomis. Jos vaidina labai svarbu vaidmenį norint E, užtikrinti demokratinę priežiūrą ir reikia, kad visi sprendimai būtų priimami skaidriai. Taip pat reikia priežiūros institucijų įgaliojimus patikslinti. Ir mes jau seniai komitete to reikalavome, tai yra mums prioritetas. Ko galbūt pasigendame? priežiūros įstaigų nuomonės turi būti siemos su prašymais arba uh, klaus, klausimais uh, sprendimų prieimo institucijų. Yra tam tikrų pilkųjų zonų e, priežiūros institucijų veikloje, kurias norime išgyvendinti. Taip pat reikia pasižiūrėti, ar pirmiausia negalima rasti sprendimo nacionalinių lygmenių. Pavyzdžiui, kad nacionalinės priežios įstaigos ar negali jos įspręsti tam tikrų problemų. Taip pat e, matėme, gilinomės į gairias, kurias skelbia priežios institucijos. Reikia numatyti aukštesnę slengsnę ribą, norint įvertinti, ar e, yra įvykdytos visos prievalės. Jeigu yra gairės, reikia dviejų trešdalių daugumos, o jeigu nėra gairių, tai suinteresuotų subjektų grupė užtenka paprastos daugumos e, taryba komisija ir parlamentas gali prašyti, kad būtų pateiktas paaiškinimas pagristas dėl gairių ir taip pat mes galime reikalauti, kad priežiūros institucijos e, atšauktų tam tikras gairias. Dėl apeliacinės valdybos reikia E, pasikliauti ne tik ekspertais, reikia plėsti veiklą, bet taip pat atsižvelgti į proporcingumo principą. Abu pranešiai taip pat sutarė dėl to, kad konsultacijos su suinteresuotais subjektais yra labai svarbios. Mes norime, kad tos konsultacijos būtų, e, vyktų dažniau, tai turėtų tapti taisykle gai, gairių e, įdėgymo atveju. Konsultacijos turi būti plačios, turi atspindėti rinkos dalyvių įvairovę. Ir dar pasakysiu, kad mes sutarėme dėl aukštos kokybės reikalavimų. Jeigu e, suinteresuotų subjektų grupės e, vaidins svarbesnį vaidmenį, tai jos turi turėti ir daugiau prievalių, jos turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę dėl nuomonių ir gairių. Dar vienas dalykas, dėl ko sutarėme, reikėtų Europos parlamentui numatyti svarbesnį vaidmenį, sprendžiant de, dėl valdymo struktūrų e, vadovų skirimo priežios institucijų. E, SRM, SSM ypač svarbus mums šio požiūrį ir procesas turi būti kaip galima e, skaidresni. Ir parlamentas bei taryba e, turi užtikrinti atinkamą priežiūrą bei komisiją. Taip pat mes sutarėme dėl to, kad reikia Europos priežas stiprinti tarptautiniu lygmeniu, reikia bandyti mums koordinuoti e, visų pirma namie savo pozicijas geriau. Ir reikia, kad tarptautinėse struktūrose e, mūsų priežos institucijos galėtų veikti, turime e, kelti šį reikalavimą ir siekti pritarimą jam. Priežios institucijos taip pat turi laikytis tam tikrų prievalių organizacijoms, kurių e, nariai yra. Taip pat mes turime pagerinti teisėkuros procesą, ypač standartų sudarimo dėl e, reguliavimo techninių standartų ir įgyvendimo techninių standartų. Ir mes e, turime mokytis iš patirties reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi tvarkarašio, reikia mm, neskubėti priimant priemonės tam tikras, jūs tikriausiai suprantate, apie ką aš kalbu, reikia numatyti deramas realistiškas datas priimant sprendimus ir norime, kad tai taptų taisykle ateityje. Pranešimų projektuose taip pat e, siūlome realistiškiau įgyveninti atsparumo tikrinimo testus. Mes abu pranešiai norime, kad tokie testai būtų daromi pagal griežtesnės, atliekami pagal griežtesnės taisyklės, aišku, scenarijų ir kad būtų įvertinami kaip galima lab, nepalankesni scenarijai. Paskutinis pastebėjimas, mes norėtume uh, kad būtų tikslingiau atliekama partnerių priežiūra, kad būtų galima e, priežos institucijų ir tokiu būdu, kad būtų galima geriau nustatyti trūkumus jų veikloje, nes praktika priežios yra labai įvairi. Mes turime siekti įve, įveikti ir tokias problemas kaip e, nepriklausomumas toka institucijų priežios. Taip pat reikia, kad būtų laikomas ES teisės akto tinkamų. Uh, Mes taip pat sutarėme dėl to, kad reikia mažinti biurokratinę naštą, e, deleguojant tam tikrą veiklą. Eksante vertinimas, e, praneš, informavimas turi būti atšaukta priežos institucijų atžvilgių. Dar vienas pastebėjimas E, duomenys, kurių prašoma iš priežiūros institucijų komisija, yra sukūrusi labai sudėtingą sistemą. Mes norėtume, kad ji būtų supaprastinta. Ir siūlome numatyti baudas už nesilaikymą reikalavimų. Tokios e, baudos taip pat e, gali būti atinkamai mažinamos. Dėl biudžeto kontrolės reikia sukurti vidaus audito komitetą. Toliau kitas pastebėjimas. Tai man labai svarbus dalykas. E, esmos tiesioginės kompetencijos apribojimas. Komisija, komisijos pasiūlymą mes sustiprinome atitinkamai ir tikimės, kad kolegos komitete pritars mūsų požiūriui. Europos sisteminės lygos valdyba, ESRB. Aš birželį lankiausi valdybos susitikime ir man susidarė įspūdis, kad dabartinė valdysenos struktūra šios valdybos turi būti peržiūrėta. Mes pozityviai e, žiūrime į tai, kad turėtų būti, kad būtų įkurta e, vadovybė e, valdančiojo direktoriaus, sekretariatas turi simti tuo ir tada būtų galima užtikrinti desnį nepriklausomą, bet dėl bendros formuluotės šio klausimu mes nesutarėme kol kas. E, Sistemės rizikos valdybos reglamente aiškiai sakome, kad ši valdyba neturėtų būti siema su ECB pinigų politikos e, vaidmeniu. Reikia e, užtikrinti tam tikras kompetencijas, kurios būtų siema su sektoriumi. Kol kas matome, kad daug kas daroma tarsi per bankininkų prizmę ir e, tai turėtų būti išve, to turėtų būti atsakyta ateityje. Reikia e, labiau specializuotis taip pat finansų rinkų priežios srityje. Aš e, paminėjau keletą pozityvių aspektų mūsų bendro darbo, bet nesutarėme ir dėl tam tikrų dalykų, kuriuos noriu paminėti. Pavyzdžiui, strateginis priežios planas. Dėl jo nesame pasiekę sutarimo. Mes nenorime, kad e, tas visas procesas taptų mokinio mokytojo e, modeliu. Mes norime, kad sprendimai dėl biudžeto personalo e, nacionalinių lygmenių būtų tvirtinami. Daugiau popieriaus nereiškia geresnės priežios, tą turime prisiminti. Komisija siūlo tarsi apriboti nacionalinių priežiūros struktūrų galės, mes tuo nesutinkame. E, reikia suvokti, kad vietoje yra sukaupta labai daug žinių ir ECB tą taip pat pripažįsta savo atsakymuose dėl valdysenos. Valdančioji valdyba ir Vykdančioji valdyba turi būti e, turėti panašias kompetencijas ir svarba jų turi būti tokia pat. ES finansavimas turi išlikti, bet nesutarėme dėl to, kiek reikėtų pastelti privatų finansavimą, kokiu mastu. Dar vienas klausimas, labai sudėtingas, nepavyko mums pasiekti kompromiso dėl to. Tai yra e, tiesioginės kompetencijos Europos priežiūros institucijų. Mano e, požiūris būtų galbūt griežtesnis negu bendra pranešėjos. Mano nuomonė svarbu yra prisiminti tai, kad visai neseniai pateikti yra tam tikri e, teisės aktai, pavyzdžiui, direktyva dėl prospektų ar reglamentas dėl lyginamųjų indeksų. Ir e, iš tiesų neaišku, ar po tokio trumpo laiko jau reikėtų pradėti keisti tos teisės aktus. Taip pat mes neužsitikriname bendros pozicijos dėl kito klausimo. Tai yra centrinės sandorio šalies valdymo klausimo ir e, tvaraus finansavimo Mes suprantame, kad kol kas nėra teisės aktų dėl e, skirtų keletui sektorių. Ir tikimės, kad peržios metu bus ieškinti rasti atsakymai dėl to, bet aš baigdamas dar noriu pasakyti, kad komiteto laukia per atinančią savaitęs ir mėnesius labai daug darbo. Ir e, mes gilinamės toliau į komisijos pasiūlymus, rengiame pranešimus ir vis tik uh, užtruks, kol parlamentas ir valstybės narės pasieks susitarimą. Me, mūsų pozicija būtų e, stipresnė, jeigu mes būtume vieningi ir galėtume uh, užtikrinti geresnį bendrabiavimą tarp Europos priežiūros institucijų ir nacionalinių priežiūrėtojų, nes jų nereikia supriešinti, visiems bus geriau, jeigu jie dirbtų vieningai. Ir mūsų nuomonė šiaip komisijos pasiūlymas nėra labai geras pagrindas mūsų tolesniam darbui, mes sieksime pagerinti tą pasiūlymą. Uh, ir aš esu tikras, kad sugebėsiu ateityje sutelkti savo EPP frakciją, kad būtų pritarta e, atitinkamis pakeinimis. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą padėkoti Ekon sekretoriatui. Ir dviems darbuotojams, e, kurie labai daug mums padėjo rengiant e, pranešimus. Taip pat bendra pranešiai norėčiau padėkoti. Darbas nelengvas ir mes nesitikėjome, kad jis bus lengvas. Ir dar pabaigoje pasakysiu, kad tikrai pastaraisiais mėnesiais labai labai daug dirbame. Galbūt nematote to mūsų pateikt tame pranešime, tačiau darbo rezultatas bus pakeitimai, kuriuos parengsime ateinančiomis savaitėmis. Labai ačiū, e, ponia Balts. O dabar žodis bendrai pranešėjai, poniai Perve, Pervanš Beris. Labai ačiū. Taip, kalbama, kad e, atsiprašoma, kad tiek laiko uh, užėmė šitie darbai, bet uh, to reikėjo, kadangi toks klausimas uh, sudėtingas, nes pirmiausia reikėjo visiems bendriems pranešėjams suvirškinti visą tai, ką pasiūlė komisija. Tad praėjo jau tiek daug laiko, bet uh, to laiko reikėjo, kartu reikėjo to laiko ieškant pusiausviros. Ir kaip kolega e, ką tik paminėjo, teisingai pasakė. Jis tokia išvada padarė, bet aš nuo to pradėčiau. E, tai yra iš tikrųjų per, per tą procesą mes e, labai daug dirbom kartu su EPP frakcijos, kitų frakcijų e, kolegomis ir tikrai daug ko pasimokėm. E, nors visi laikėsi savo pozicijų, vis dėlto pavyko tam tikrais klausimais rasti bendrą sutarimą. Tad jeigu mes dabar norim uh, E, pasiekti kai ko ir tai, ką mes šiandien e, siūlom, tai aišku siekia, siekiam pusiausviros. Ir tam, suprantame, kiekvienas turi prisimti atsakomybę, kad pasiektume norimą rezultatą. Kaip ir pranešėjas, aš irgi galiu, aišku, paminėti tuos punktus, kuriais pavyko sutarti ir nepavyko sutarti kitais punktais. Ir čia pasiremdama darbo dokumentų, bet aš norėčiau e, ne, ne, ne tai, kad čia kalbėti atskirai apie sutartus punktus, nesutartus, bet tiesiog e, išdėstyti bendrą požiūrį. Ir norėčiau priminti, kad nacionalinės kompetencijos tai yra kompetitingos institucijos, yra visa jų įvairovė, bet kita vertus mes siekiam sudaryti vienodas sąlygas visiems. Tačiau tame kontekste iškyla e, proporcingumo e, klausimas, bet kita vertus ir atskirų tam tikrų kultūrų e, suderinimas, suartinimas atsižvelgiant į tai, ką daro kompetitingos nacionalinės institucijos, kad ir jeigu atsiranda ten tam tikrų skilių ar kaip, kad būtų, ar spragų, kad jas būtų galima užpildyti. Taip, galiu e, pritarti tiems punktams, kuriuos e, išdėstė kolega, bet aš nueičiau toliau paminėsiu tam tikrus punktus, kurie tarsi praslydo, kurie e, nuo šaly atsirado, o kuriuos, mano galva, reikia paminėti, e, vertinant komisijos pasiūlymą. Visa, kas susiję su atskaitomybe, parlamento vaidmeniu, Mm, tam tikrų nuostatų, sakykime, nuo 10 iki 16 straipsnių performulavimo ar panašiai. Čia miniu e, ant pirmo ir antro lygio mm, e, teisės aktus, aš čia santrumpas paminėjau, gal ne visi žino. Tad e, tą norėčiau paminėti kartu atsižvelgdama į parlamento sukauptą šios ryties patirtį ir turi atsiremdama į diskusijas, kurios vyksta, kurios ką tik vyko ir vyko dėl lyginamųjų standartų. Savokos reik, e, e, kartu e, atsakymų, klausimų atsakymų vaidmuo kaip priemonės kuriomis buvo pasinaudota. Tad viso to reikia e, nacionalinėms kompetitingoms institucijoms. Na, o dabar komisijos pasiūlyme. Tai čia e, tam tikrą tvarką išdėstysiu e, punktus strateginių požiūrių. Kolega e, paminėjo kaip vieną nesutarimo punktą ir galiu pasakyti, kad e, tikrai turėtume numatyti tam tikrą vietą strateginės priežiūros planui, e, bet tai būtų Europos lygio planas, kuris nebūtų identiškas nacionalinės priežiūros institucijos E, planui, planams. Ir suprantama, numatant reikalavimus, kad tokiu planu turėtų būti atsižvelgiama į įvairius verslo modelius, business models, kurių laikomasi rinkoje. Dėl nacionalinių institucijų priežiūros vaidmus. Tai taip, mes čia e, įtvirtinom tam tikrą pusiausvyrą. Čia ne tai, kad tai automatiškai būtų perkelta kolegų peržiūra, to nereikėtų pamiršti, nes dabar jau dabartiniam sąlygom e, keičiasi e, struktūra šito sektoriaus ir keičiasi palyginti su tuo, kai buvo praeitį. Jeigu, sakykime, nacionalinė priežiūros institucija mm, netlieka tinkamai savo funkcijų, tai kažkas turi ištaisyti padėtį. Tai gali būti e, Europos tam tikros priežiūros institucijos e, parama e, kompetitingai nacionaliniai institucijai, kad šioji galėtų deramai atlikti priežiūrą ir skelbti ataskaitas. Dėl delegavimo klausimų tai mes sutarėm. Mes beje pateikėm ir mm, pakeitimo pasiūlymą ir čia norim atskirti ES lygį nuo e, to, kas yra už ES lygio. Dėl ekvivalentiškumo režimo, tai čia vėlgi uh, E, numatomas toks gana griežtas režimas, e, e, palyginti griežtesnis negu tai, ką siūlo komisija dėl 35 straipsnio. Tai turiu pasakyti, kad mes palengvinom šiek tiek komisijos pasiūlymą, kuris mūsų galva šiuo metu per daug yra ambicingas nes baiminuosi, kad e, nežinau, ar mes čia geriausią tą būdą pasirinkom pranešime, e, turiu galvoje 35 straipsnį, dėl suinteresuotų šalių grupės. Tai reikėtų paskirstyti su geresnė pusiausvyra e, tos grupės narius, 13 atstovų iš svarbiausių e, rinkų e, subjektų ir e, kiti iš, iš kitur ir keturi ekspertai. Dabar dėl valdymo. Taip, nepavyko tuo punktu sutarti, bet tam tikrais punktais, papunkčiais vis dėlto jau derinam pozicijas ir tas darbas tikrai vertas ir toliau tęsti. Galbūt būtų galima e, vadovautis deep into the market požiūrio, atsižvelgti į būtent e, tam tikrų asmenų profilius, kurie galėtų dalyvauti tuose struktūrose. O dabar klausimas apie tai, kas bus apli, susės už stalo, kai, e, pavyzdžiui, agentūra priima antro lygio teisės aktą. Nes šiuo metu tą daro nacionalinės priežiūros institucijos, bet sunkumas yra toks. Nes iš tikrųjų kalbam apie mm, priežiūros ir reglamentavimo uh, agentūrą. O čia savo pasiūlyme mes tokią galimybę numatom. Kai agentūra atlieka reglamentavimo funkciją ir tokiu būdu tada, e, e, tai ji tada pasidaro e, reglamentavimo institucija pagal pirmą lygį. Tad e, tuo punktų mes sutarėm ir tai jau tikrai e, geras pagrindas tolimesniems uh, darbams e, ateityje ir kai kurie mūsų sutarti punktai kur kas originalesni negu komisijos pasiūlymai. Na ir dar labai trumpai, e, kaip ir kolega, paminėsiu punktus, e, kuriais mes arba nesutarim, arba tiesiog siūlom kitus pasiūlymus. Pirmiausia, dėl pačios priežiūros agentūros Taip, čia ne iki galo sutarėm dėl valdymo e, klausimo, e, dėl esma, esma e, numatomos galimybės įtraukti susitarimą, kuriam pritarė parlamentas, turiu galvoje esmą vaidmenį E, kai ši prižiūri tarpus, tarpusavio, tarpuskaitos e, e, rūmus ir dėl vartotojų plačiaja prasme apsaugos nepavyko šiuo punktu sutarti ir aš čia ketinu pateikti pakeitimo siūlymą šią linkmę. Dar toks specifinis klausimas susijęs su esma. Tai mes sutarim dėl e, to, kad reikia išlaikyti prospekto savoką, apibriežti, kokią ją e, siūlo komisija, tačiau aš e, norėčiau šiek tiek pakoreguoti tą savoką, kad ji būtų labiau kaip tokia operatyvi, labiau taikoma ir aš ketinu pateikti pas, pakeitimo pasiūlymą, atsižvelgdama į tai, kas buvo pasakyta per mūsų nuomonių apsikeitimą ir mūsų mm, darbo dokumente. Dėl EJOPA tai reikėtų sustiprinti vaidmenį e, kartu vidaus e, modelio priežiūrą, kartu įtraukti ją į dėrybas, kurios vyksta dėl būsimų e, pensijų fondų produktų ir pagal Komisija dabar suteikia prerogatyvą EIOPA, bet čia kartu reikėtų atsižvelgti ir Europos parlamento vaidmenį. Ir galiausia, toks būtų mano pasiūlymas, kaip būtų galima sustiprinti priežiūros institucijų vaidmenį, kai kalbama apie laisvą paslaugų teikimą. Čia tai susijęs su draudimo sektoriumi pirmiausia, bet tas e, klausimas galėtų dominti ir kitas agentūras. Ir kaip suprantu, mes bendrai e, su EPP frakcija galėtume pateikti pakeitimo pasiūlymą šiuo punktu. Ta tiek. Aš e, vien, vienu metu kalbėjau ir labai ilgai, išvardėjau ilgą punktų sąrašą, bet manau, kad tais punktais parodžiau, kokioje stadijoje yra mūsų dėrybos dėl pranešimo. Mes kartu su Bukhartu Baltsu e, tikrai padirbėjom ir džiaugiuosi ir toliau galėsinti turbūt gerai dirbti su šešėliniais pranešėjais, su kitais asmenimis, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Ačiū, toliau šešilniai pranešėjų, nieko nematau iš ACR. Tuomet liberalai, Wolf Klins, prašom. Ačiū labai pirmininkė. Noriu padėkoti dviem bendra pranešėjams už parengtą pranešimą. Nežinau, ar turėčiau džiaugtis, kad šis pranešimas parengtas prieš atostogas. Tai reiškia, kad uh, teks man vežtis tą pranešimą kaip mm, atostogų uh, skaitimą. Tikrai daug turėsi to skaitimo. E, vakar vakare e, gavau um, tuos pakeitimus, tai aš gal tik tai pirmą įspūdį išsakysiu, ką aš pats pamaščiau taip pat pamatęs komisijos projektą. Taigi, trys rytis dėl e, kompetencijų valdymo ir e, finansavimo. Dėl kompetencijų visi žinome, kad 2008 krizė buvo tikrai rimta, todėl kad mm, į priežiūrą buvo žiūrima labai skirtingai, buvo labai skirtingų požiūrių. Ir tuomet e, turėjome ir reguliavimo teismų, arbitražo teismus, kas ir dabar kažkiek egzistuoja, bet mm, norima patekti didesnės konvergencijos. Ir aš manau, kad e, visi tą pripažįstame ir turime užtikrinti, kad e, komisija pat pateiktų tinkamą pasiūlymą. Klausimai, kurie buvo surinkti čia su nacionaliniu priežas institucijų atsakymu, atstovais, Žagdė Lerozier ir kitais ekspertais, kurie dirba priežas srityje daugelį metų, parodė, kad yra labai daug skirtingų nuomonių nesutarimo dėl to, kaip, ką galvoja nacionalinės priežos institucijos ir ką komisija galvoja. Ir, ir, ir, ir taip pat tarp tų pozicijų ir pranešėjų pozicijos buvo labai daug skirtumų. Tikrai per vienu įpū daug e, nesutarimų neišspręsime, kaip kad komisija galbūt galvoja, bet reikia siekti didelės pažangos, tuo pat metu nepakenkiant nacionalinėms priežios institucijams, nesusilpinant jų vaidmens, nes manau, kad dabar tai būtų e, kontra, neproduktyvu, tai iš tikrųjų jie turi labai daug sukaupę patirties, kompetencijų. E, aišku, ne visos nacionalinės priežios institucijos yra vienodo lygio, galbūt jeigu galvotumėte apie e, MF, BAF ar, ar, ar panašias institucijas, tai tikrai jie turi sukaupę ilgų metų patirtį. Kitos nacionalinės priežas institucijos galbūt susiduria su didesniais sunkumais, gal net tiek daug yra sukaupę patirties ir galbūt jiems prireiks daugiau laiko, kad jie pasiektų tokį aukštą lygį kaip šios srities um, lyderiai. Taigi, manau, kad uh, yra tam tikri aspektai, dėl kurių galbūt nėra tik daug kontroversijos. Pavyzdžiui, e, kolegų peržiūra labai svarbi, tačiau mes turime užtikrinti, kad priežiūros institucijų silpnesias vietas būtų galima išryškinti ir kad tie, kas silpnesni yra, pasimokytų iš stipresnių. Labai svarbu yra būtent tas kolegialumo principas. Uh, Ir nemanau, kad e, kažkaip tai to galėtumėm išvengti. Dabar dėl strateginės priežiūros turime užtikrinti, kad judėtumėm link konvergencijos. Mums reikia suvienodintų arba bent jau panašių strateginių tikslų. Uh, kad priežas institucijos europinės vaidintų lyderio vaidmenį ir man atrodo tai nekontroversiška idėja. Kur reikia daugiau pakeitimų, tai esma, EB ir Europoje galbūt netiek daug reikia pakeitimų. Esma puikiai dirba, yra reitingavimo agentūrų sėkmingai dirbančių ir e, repo, bet dabar dėl prospektų metu aš gal būčiau atsargesnis to požiūrį nei per vanš. Galvojant apie Frankfurto biržą, pavyzdžiui, vertinant iš jų patirtį ties tašku, man atrodo, viskas labai yra dabar sutelta į nacionalinį lygmenį, bet pasakyti, kad esame atsakinga turėtų būti už visus prospektus, na nežinau, jau būtų pernelik toli nueita, man atrodo. Esame, mm, kur vaidina labai svarbu vaidmenį, kas nekontroversiška, tai yra lygiavertiškumo e, tikrinimo ir ypač trečių šalių um, lygiavertiškumo tikrinimo srityje. Tai tikrai ir tas bus taikinina Junktinėje karalystėje ateityje. E, tai esame turės reguliariai analizuoti, ar mm, ekvivalentiškumo reikalavimų yra laikomasi. Tai čia, manau, teisingai tas yra pasakyta, bet ar Europos parlamentas turės vaidinti kažkokį vaidmenį? Galbūt. Čia dėl to aš nenoriu skūstis. Dabar dėl Europos. Aš gal būčiau atsargus, nes dėl Jopas, ką esu girdėjęs iki šiol kokių komentarų, kad Europa mm, taip gan vienapusiško požiūrio laikosi. Reikia turėti omenyje, kokį vaidmenį vaidins Europa ateityje, kitais klausimais, pavyzdžiui, dėl PEPS. Mm jeigu mes turėsime tikrai visos Europos pensijų produktą, paneuropinių pensijų produktą, tai tai turėtų būti tarsi prekės ženklas. O Europa pakankamai konservatyviai žiūri pensijų sritį. Tas PEP produktas neturi būti klasikinis pensijų draudimo produktas, jis turi, jo struktūra turi būti tokia, mm, kad jį galėtų teikti ir kiti finansinių paslaugų teikėjai. Dabar dėl valdymo. Dėl valdymo, man atrodo, normalu, ką komisija pasisakė, kad reikia pakeitimų ir uh, priežios valdyba, kuri dabar priima svarbiausius sprendimus, yra valdyba, kurioje ir struktūra, kurioje 28 nariai, ateityje 27 tikriausiai mm, vyrai ir moteris sės prie vieno stalo ir tai jie pristatys savo nacionalinius požiūrio taškus, kuriuos jie turės apginti, o mums reikėtų mažesnio efektyviau veikiančio valdymo organo, kaip kad, pavyzdžiui, vykdomoji valdyba Man atrodo, tai būtų visiškai išmintingas e, variantas ir tuomet e, pirmininkas ar pirmininkė turėtų lemiamą balsą. Jeigu, pavyzdžiui, balsai pasidalytų po lygiai, tai turėtų būti gal tada trijų ar penkių um, narių tokia valdyba, jeigu norėtumėm išvengti problemos su tuo, kad balsai pasiskirstų po lygiai. Arba um, Iš tikrųjų, jeigu pirmininkas turėtų tarti lemiamą žodį, pavyzdžiui, jeigu balsam pasiskišus palygiai gali būti tam tikras nepasitenkinimas, tai gal geriau būtų to išvengti. Ir galbūt e, tam tikri atstovai iš išorės galėtų būti kviečiami į tokius organus. Uh, nebūtinai galbūt iš nacionalinių institucijų, galbūt žmonės, kurie turi tam tikros patirties toje srityje, gal jau keliarius metus nebedirbantis konkrečiai toje institucijoje, bet turintis to, tos techninės patirties ir e, kompetencijų, tačiau tiesiogiai jau nebepriklausantis, nebedirbantis tose priežos institucijose. Es situacija yra kitokia nei EBA e ir EOPA, nes taip pat jie turi užsiimti ir PSE, aš pagrindiniam sandario šalimis. Ir čia mm, gal ne. Nežinau, jeigu išsiektumėm dar papildomos valymos, tai jau gal būtų per daug. Gal reikėtų kokios sakykime, penkių narių valdybos, kur du ar trys nariai užsiimtų konkrečiai PSH. E, dabar nežinau, kaip čia tai pavadinti, pilietinės visuomenės ar vartotojų apsaugos organizacijų vaidmuo gal kažkiek užmirštas tuose pasiūlymuose, kuriuos mes dabar svarstome. Na ir trečias dalykas - finansavimas. Pinigai visuomet yra sudėtingas klausimas. Kai kas sako, kad reikia palikti taip, kaip yra, kai dalis ateina iš ES, dalis iš nacionalinių priežos institucijų. Aš galvoju, kad nacionalinės priežos institucijos turėtų ir toliau prisidėti prie finansavimo, tam tikrų būdų tame modelė turi išlikti, bet nežinau, ar 40, 30, 20, 40, 40, 20, nežinau, čia jau reikėtų svarstyti. Uh, Mm, tuos variantus, aš čia tikrai kažkur tai e, iš, iš padėbesių skaičių nenurašinėsiu, tai esmė yra tokia, kad e, turi būti dirbama taupiai naudojant išlaidas ir e, turi būti visiška atsakomybė už biudžetą. Tai ta atskaitomybė yra labai svarbi. Atskaitomybė visuomeniai, atskaitomybė mums, kad nebūtų taip, kad jie galėtų leisti pinigus kaip užsimanę. Tačiau mane tikrai mm, maloniai nustebino tai, kad abu pranešėjai sugebėjo pasiekti tokių kompromisų, nežiūrint to, kad jų e, pozicijos yra pakankamai skirtingos. Manau, kad bus įmanoma surasti parlamente mm, gerų kompromisų, tačiau pakankamai skeptiškai vertinčiau galimybės taryboje. Tai nes yra e, tokių tiesiogiai, kartais netiesiogiai girdimų gandų dėl to, kas vyksta. Aš nežinau, ar tikrai pavyks užbaigti visus um, trišalius dialogus iki šios kadencijos pabaigos. Na, galima, aišku, bandyti pasiekti pažangos. Ačiū ponui Klins. Dabar žaliųjų vardus Vengigold. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, pakankamai trumpai. Tikiuosi, kad smagus tas bus atostogų skaitimas. Na, jeigu per artimiausius pusantrą mėnesio tik šį pranešimą skaitysit, tai gal nebus labai įdomu, gal Visų pirma, norėčiau padėkoti abiem pranešėjams. Iš tikrųjų, tai yra pagrindas kur tikrai yra daug įdomių idėjų ir pasiūlymų ir pasiremdami tuo pagrindu mes galime dabar toliau dirbti. Aš manau, kad tikrai surinksime palato palaikymą parlamente ir tokiu būdu sustiprinsime parlamento teises Manau, kad mes tikrai galime paremti tas mintis, kadangi atskaitomybė bus sustiprinta ir aš manau, kad pasiūlymai tikrai tvirti ir galim juos paremti. Mm, tuo pat metu mane nuliūdino tai, kad, na, turime du pranešėjus iš dviejų didelių frakcijų, tai gaila, kad jie negali uh, išsakyti aiškios pozicijos, kad tikrai remiame komisijos pasiūlymus dėl valdysenos sustiprinimo, kad būtų daugiau europinės priežiūros ir daugiau um, įtakos Europos priežiūros institucijoms. Daug metų kalbame apie tai, kad europinis lygmo yra pernelyg silpnas palyginti su nacionaliniu priežos institucijų lygmeniu Ir dažnai tos nacionalinės priežiūros institucijos vadovaujasi tik savo nacionaliniais interesais. O tikrai neturėtų būti tos priešdaros tarp europinio ir nacionalinio ligmens ir turėtumėm orientuotis į um, europinius interesus. Uh, Europos priežos institucijų galių didelė dalis beje yra nepanaudojama ir manau, kad tai lemia valdysenos struktūros trūkumai. Todėl labai svarbu būtų pasiūsti Europos parlamento signalą, kad mes norime būtinai sustiprinti Europos priežos institucijų um, europinės galias mes turime netgi žengti žingsnį toliau nei komisija ir sukurti tą dėrybų erdvę su valstybėms narėmis, nes mes žinome, kas atsitiks. Dėl valdysenos pasiūlymo kalbant, reikia pasakyti, kad tikrai yra labai gerų pasiūlymų, bet pora dalykų gal manęs dar neįtikino. Nemanau, kad būtų išmintinga sakyti, kad Europos priežiūros institucijų pirmininkai turi būti skiriami aštuoniems metams ir tuomet parlamentas negalėtų užtikrinti jų atskaitomybės. Manau, kad ta mintis, kad būtų du kart po penkerius metus būtų daug geresnė, tuomet parlamento galios būtų stipresnės. Ir parlamente galima būtų e, tikrai labai detaliai aptarti tos klausimus. Toliau kitas dalykas, kad taryba, e, parlamentas ir komisija turėtų. Uh, pagal 179 pakeitimą vesti užsiimti apeliacijos procedūromis, na nežinau, gal aš kažką nesupratau. Aš matau, kad į mane e, žiūri keli kolegos įtartinai, nepatenkintai, bet aš nežinau, kaip, ta, ką mes ketiname keisti tame procese. Um, tikrai ne, kol kas netaip viskas buvo daroma, kaip siūloma kreiptis į komitetą. Nežinau, visuomet Europos lėšos institucijų pirmininkai atsiskaitydavo parlamentui ir tai buvo pripažįstama procedūra. Aišku, ne visuomet jie laikydavosi mūsų išsakytos pozicijos, bet bent jau buvo pripažįstamos mūsų galios šioje srityje. Kaip Pervanš sakė, yra daug mokslinių, akademinių studijų. Ir iš tikrųjų yra pripažįstama, kad visoje eilės ryčių um, vartotojų apsauga yra labai menka. Investuotojų apsauga taip pat yra keliama kaip klausimas, kad tikrai yra tam tikrų spragų um, Europos teisėje tuo klausimu. Uh, Europos viežos institucijos dar nėra pasiūlysios jokių tinkamų procedūrų to klausimu. Bulgarija taip galima paminėti, bet e, tokių didesnių atvejų kaip ir neturime. E, toliau vartotojų apsaugos, investuotojų apsaugos įtvirtinimas yra labai svarbus. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad vidaus rinka gerai veiktų ir būtų tas pasitikėjimas per valstybių sieną. Ir pranešime, aš manau, turime daug tvirčiau tai akcentuoti. Galima ginčytis dėl siūlymų išbraukti kai kurios komisijos pasiūlymus, tačiau uh, tikrai nėra pakankamai e, nuostatų dėl to, kad būtų vartuot, vartotojų ar investuotojų organizacijos tinkamai įtraukiamas. Ir, ir, ir tinkamas finansavimas taip pat turėtų būti numatytas. Tai, kaip per vanš paminėjo, mes bendrai pritarėme tam, kad finansinė rinka vaidina svarbu vaidmenį siekiant klimato kaitos tikslų. Mums reikia daugiau investicijų į tvarios plėtros sritį. Uh, turime išvengti finansinės krizės pasikartojimo. Ir investicijos į žalę ekonomiką turi būti stiprios. Aš manau, kad Europos priežiūros institucijos čia turi, turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Aišku, turėsime sutarti dėl atitinkamų sektorių teisės aktų, tačiau turi būti bendras sutarimas, kad e, Europos priežos institucijoms turi būti keliami tokie reikalavimai. Aš nemanau, kad viskas turi būti laikoma savame suprantamu, kaip yra nusatyta. E- GUE, nei FDD atstovų nėra, nėra iš NF. Nieko dabar galima skirti laiko spontaniškiams papildomis pasisakymams. Ponas Langenas, vienintelis. Dėkuoju. Ačiū abiems pranešėjams. Aišku, neturėjau laiko įsiskaityti į pranešimą, nes vakare užsėmiau vakar kitais reikalais. Labai apgailestauju, kad Belgija pralaimėjo, bet šventėme Prancūzijos pergalę. jūsų paminėti klausimai, ką supratau iš jūsų pasisakymų, yra teisingi, priežios institucijos turi pasimokyti iš praeities klaidų ir visuomet EJOPA išsiskiria kaip nelabai sėkmingai veikianti institucija. Proporcingumo požiūriu ji ne nesilaiko tikslų ir taip pat viršytos e, parlamentinės kompetencijos. Dabar prasidės rinkimų kampanija. Iš tikrųjų, Europos vadovas niekuomet nesiskaitė deramai su parlamentu Europos. Reikia, kad e, ir praeitie tai buvo ir dabar. Reikia, kad būtų siekiama Europos Sąjungos tikslų, Europos interesų ir visos priežiūros institucijos turi to siekti. Nežinau, kaip išspręsti šią problemą. Visuomet matėme tam tikrą konfliktą šiuo požiūriu. Nacionalinės priežiūros institucijos turėtų būti siemos su finansavimu jų veikla, bet e, ne, reikia taip pat išvengti, kad e, būtų išvengta problemų. Pritariu ponui Klinsui, pavyzdžiui, dėl pagrindinių sandorio šalių. Naujas komitetas esmai vargu ar būtų teigiamas poslinkis taip pat dėl valdysenos ir proporcingumo stiprinimo yra absoliučiai. Aišku, aš vėl grįžtu prie Ejopos, kad Ejopa taiko sunkiai gyvendinamas taisyklės 28 nacionalinės priežiūros įstaigos neišnaudojo visų galimybių, nes e, Ejopa nesudaro tam sąlygų. Yra daug, tūkstančiai e, duomenų, kurie turi būti teikiami kas ketvirtį, reikia protingiau viską organizuoti ir taip pat reikia labai aiškiai apibriežti šios struktūros uždavinius. Pranešime Bent jau aš tą išgirdau iš jūsų, ne, ne, ne iš pranešimų, ne pranešimų perskaičiau. Jūs e, teisingai raginate geriau taikyti proporcingumo principą. Ir e, parlamentas, tikiuosi, bus įtrauktas e, ateityje. Kitų kolegų nematau. Komisija šiandieną, kaip supratau, mūsų tik klauso visuomet aišku, raginame jūs pasakyti, jeigu norite, bet šiandien taip nebus. Ir Burkardas, vėl pranešėjom žodžius ir Burkardas pirmasis. Aš kalbėsiu tikrai trumpai. Noriu padėkoti visiems kolegoms už išsakytus pastebėjimus ir taip pat noriu sureaguoti tai, ką sakė kolega Klins. Mes žengėme didesnės konvergencijos keliu ir frakcijos komitete sutarė dėl to. Manau, jog tai yra mūsų pagrindinis tikslas ir daugiau ar mažiau visi jam pritarė, bet lieka rimta problema, tai yra, kad trys Europos institucijos ir nacionalinės institucijos yra labai skirtingos. Ir prieš keletą mėnesių per pirmą pasikeitimą nuomenėmis apie tai kalbėjom ir apie tai rašoma mūsų pranešime. Aš kaip sakiau, džiaugiuosi išgirdęs iš kolegų tai, kad jie irgi sako, jog turime užtikrinti profesionalumą įvairiais lygmenimis. Tai turi būti tvirtinta visur, visoje Europos Sąjungoje ir reikia užtikrinti pusiausvyrą, bet ieškoti ir kitų galimybių. Mažesnės priežios institucijos turi turėti galimybę, pavyzdžiui, pasimokyti iš didesnių valdysenos klausimai iš tiesų bus e, įdomus, mes e, tęsime diskusijas dėl jų. Kaip sakiau, egzistuoja skirtingos nuomonės ir mano nuomonė finansavimo klausimą galima išspręsti bus. Nereikėtų e, dabar kelti klausimų dėl sistemos pagrindų iš dalies bus e, skiriamas viešasis finansavimas, manau, komitetas pritars tam. Klausimas, kurį turime kelti, kokiu mastu, kiek bus tokio finansavimo. Europos priežiūros institucijos e, mūsų nuomonė yra E, teigiamas poslinkis, nes atsiranda galimybė užtikrinti geresnę priežiūrą, nes labai dažnai, kai veikia kelių lygmenų sistemos, tai tiksliau dėl e, laikotarpio, kuriam skiriami vadovai, pirmiausia, matome, kad dažnai per pirmą kadenciją e, dirbama vienai, per antrą kadenciją kitaip. Ir mes Manome, kad būtų prasminga laikytis mūsų pasiūlymų, e, kurie išdėsti mūsų pranešimo projekte. Aš esu tikras, kad sulauksime įdomių diskusijų, bet pranešimas yra tikrai e, geras pagrindas mūsų diskusijoms ir dar paskutinis pastebėjimas – Aš asmeniškai esu tikras, kad parlamentas atliks savo darbą šioje srityje. Kalbu apie balsavimą komitete ir turime būti pasirengę daryboms su taryba. Ar taryba e, pasieks panašių rezultatų? turiu gana rimtų abejonių. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturėtume dabar dirbti toliau, neturėtume siekti spartaus rezultato, turėtume siekti sustarimo komitete ir tokiu būdu atsiras spaudimas ir tarybai veikti greičiau. Tačiau turiu pasakyti, kad tikrai abejoju, ar taryba panašiai e, sieks sustarimo kaip ir mes. Pervanš, dėkoju, dėkoju kolegams, kurie dalyvavo diskusijoje. Aš e, žinau, kad daug iš tų, kurių nėra salėje, perskais pranešimą ir pateiks pakeitimus. Norėčiau pateikti bendrą tokį pastebėjimą. E, papildant į mūsų abiejų pasisakymą pradžioje. Negalima e, vertinti agentūrų ir e, galvoti apie uždavinius, kuriuos jiems teks įgyvendinti ateityje, remiantis dabartinėmis kompetencijomis. Mes turime suvokti, kad viskas keičiasi, kad egzistuoja tam tikra dinamika. Negalima sakyti, kad agentūros negali daryti to ar e, ano. E, tai, kas sakė Svenas Gigoldas apie tai, kad visi laikosi įsispyrę tam tikros pozicijos ir niekas nejuda į priekį e, dėl agentūrų įgaliojimų, kuriuos iki šiol neturėjo. Valdysenos keitimas labai svarbus. nes mes e, dėl valdysenos turėtume suteikti papildomus elementus įgaliojimus, nes kitaip e, mums nepavyks pasiekti pakankamai pažangos ES, nei parlamentui, nei pačiai Europai tai nebus gerai. Taigi dėl valdysenos klausimų aš manau, kad mes sieksime e, tarp skirtingų grupių tam tikrų salčio taškų. Taip pat mes pateikėme tam tikrų pasiūlymų, kuriuos aš galiu pasakyti, kad kiekviename tekste mes siekiame įdėkti straipsnį dėl vidaus informatorių. Tai yra labai svarbus poslinkis, nes e, labai griežti slaptumo standartai, konfidencialumo yra taikomi šioms iš institucijų darbuotojams, bet mes taip pat žiūrėdami į tai, kaip veikia finansų rinkos ir kas vyko, pasimokėme labai daug ko. Aš neturiu galvoje, kad privalo apskūsti priežiūros institucijas vidiniai informatoriai, bet turi būti numatyta galimybė jiems veikti. E, komisijos pasiūlymas Europos sisteminės rizikos valdyboje veikti turėti vietą. E, e, mokslinės tarybos vicepirmininko postas buvo panaikintas, bet mes turėtume pasižiūrėti į šį klausimą ir esame įsitikinęs, kad mokslinis komitetas prisėda e, prie valdybos darbo e, teikiamos intelektinės žinios informaciją reikėtų išlaikyti tokią funkciją. Taip pat mes žiūrėdami įgytą patirtį ir e, galvodami apie pasikeitimą nuomonėmis su ponu Dragi mūsų apsilankimo ACB metu, galime pasakyti, kad E, labai svarbus yra bendrosios valdybos ECB darbas. E, ką sakė Wolf Klins apie nacionalinės priežos institucijas? Manau, kad tai ir yra e, siekis užtikrinti pusiausvyrą. Pritarėme jo mintims mes turėtume stiprinti nacionalinių institucijų vaidmenį ir taip pat reikia užtikrinti stipresnį bendarbiavimą su Europinėmis priežiūros institucijomis. Dabar dėl kalendoriaus aš visiškai pritariu kolegai e, Burkhartui Balts. Taryba taip pat turėtų tą suvokti, jeigu Europos parlamentas norėtų siūsti politinį signalą tarybai, e, tai pirmiausia, tą galime padaryti parodami pavyzdį ir e, atlikti pagal numatytą tvarkaraštį mūsų darbus ir e, tokiu būdu mes dirbdami galėtume įrodyti, kad siekėme tikslų ir tai bus aiškus politinis signalas tarybai turėtų suvokti, kad reikia gerinti, įgaliu, stiprinti įgaliojimus, kompetencijas Europos e, priežiūros institucijų. E, komisija atliko konsultacijas ir dabar e, suvokiama kur kas realiau situacija, geriau reali situacija. Ir reikia, kad būtų galiausiai priimti tam tikri sprendimai. Uh, 2014 metais buvo pateikti tam tikri pasiūlymai, pranešėjai e, savo apmąstymuose atspindi tuos sprendimus. Dėl priežiūros institucijų pirmininkų vadovų sprendimo kolega bendra pranešėjas apie tai kalbėjo, bet aš noriu pasakyti, reaguodami tai, ką pasakė Sven Gigoldas dėl e, termino skirimo penkeriems metams. Mes e, turime tam tikros patirties ir e, matome, kad pratesėm atnaujinamą kadenciją valdybos nario. ir Europos parlamento nuomonė visiškai atmetama, ją neatsižvelgiama atnaujinant įgaliojimus. Ir e, mes matome, kad pradžioje parlamentas vaidmenį kur kas svarbesnį vaidina skiriant asmenis į valdybą, bet kai atnaujinama e, kadencija, taip nebėra. Aš tikiuosi, kad Svenas perskaitys mūsų pasiūlymus labai atidžiai ir kad jis liks patenkintas, nes mes uh, siūlome pagerinti skirimo procedūrą e, ir sakome, kad specialus atrankos komitetas turėtų veikti. E, du tarybos, du komisijos, du parlamento atstovai jame turėtų dirbti ir e, tai, yra, mm, tai bus žmonės, kurie ieškos kandidatų. Nes kai skelbiami konkursai Aš žinau, kad e, e, komisija pateikė pirmosius e, pasiūlymus, mes nieko nežinome ir paprasčiausiai tai būna žmonės, kurie sureaguoja į komisijos skelbimą dalyvauti konkurse. E, ir kartais kyla įvairių problemų dėl to, bet jeigu mes turėtume tokį atrankos komitetą, tai tada būtų galima e, plačiau ieškoti kandidatų ir paskui pateikti tas kandidatus, o jiems būtų taikoma įprastinė procedūra. E, aš norėčiau dar pasakyti, kad mes e, taip pat e, priežiūros kolegiją e, norime sustiprinti jos vaidmenį. Apie tai kalbėjo ir kolega. Pavyzdžiui, vartotojai turėtų galimybę kreiptis kažkur, jeigu jie yra nepatenkinti priežios institucijų veikla. Šiaip manau, kad mes e, esame parengę gerą pagrindą darbui ir lauksiu nekantrai tolesnio darbo e, dėl kalendoriaus. Pirmininkai noriu pasakyti, kad mes tikrai turime siekti laikytis to kalendoriaus. E, Labai ačiū. Dabar jūs dėrėjotės dėl darbų kalendoriaus, aš apie jį užsiminiau bet kita vertus dar reikia įspręsti techninių klausimų. Nuo Liepos pabaigos iki ir e, rūpjūčio pradžios jau bus galima pateikti pakeitimo pasiūlymų, tada jau tikimės, kad e, išversti tekstai bus ir jums e, bus pateikta apie tą RTEMT priemonę. Tai e, toliau tada aptarinėsim tą klausimą per pirmą e, komiteto posėdį. E, tai bus rūpiučio 30 diena. Tai taip dabar išklausėm bendrų pranešėjų. And that is a right for the rapporteurs. Okay, well. So I, I, w- I would have, as much as I agree that we should try to bring. Taip, pritarčiau tam, kad klausimas būtų aptartas e, kuo, kuo, kuo greičiau, tai todėl galima pat, pailginti laikotarpį e, pakeitimų pasiūlymo. Tai gal tada rugsėjo 5, tada paminėsiu. Tai būtų tada rugsėjo 7, tokia, toks būtų terminas. Jūs paminėjot rugsėjo 5, bet e, išsijungia pirmininko mikrofonas. Bet kita vertus, galbūt e, vertimai ne į visas kalbas bus pranešimas anglų kalba, bet jo vertimas nežinau. Kiek atsimenu, pakeitimo pasiūlymus galima teikti gimtają kalbą, tokia teisė garantuota. Tai jūs tada gausit pranešimą, kai tas AT4AM priemonė e, bus jau taikyta ir tai bus nuo e, rūpiučio pradžios iki rūpiučio 31 dienos 12 valandos, tada jau prasidės komitetų posėdžiai. O pranešėjai ir toliau atliks darbus suplanuotus. E, bet kita vertus buvo atveju, kada mm pranešėjai teikia pasiūlymus, po to kažką nusprendė koordinatoriai. Man pačiam sunku spręsti tokiais atvejais. Tad paskutinis pasiūlymas tai yra pateikti iki, galima bus pakeitimo iki mm, rūpjūčio 31 e, dienos 12 valandos, e, o po to tada netrukus vyksim į Strasbūrą. E, mūsų, balsavimas mūsų nuo komitete numatytas lapkričio penktąją, bet tai priklausys nuo darbų ir, aišku, priklausys e, nuo darbų e, taryboje, o trialogo dėrybos numatytos lapkričio 12. Tad dabar nutraukiam posėdį ir e, iki 14 valandos 30 minučių, po to tada jau vyks klausimai dalyvaujant